Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra Fono Kazos pranešimo svarstymas dėl PVM ateities ir iš karto suteikiu žodį pranešėjui keturioms minutėms. Prašau, ponė Kaza. Grazie, prezident, komisariu, onorevoli membri. Dan raport jiprovdi kontribucijoni importanti fil proces. Ačiū, pirmininkė. Šis pranešimas yra svarbus indėlis konsultacijų procese, kuris buvo pradėtas 2010-aisiais, kai komisija paskelbė savo žalėje knygą dėl PVM ateities. Tai mm, buvo prieita išvados, kad e, dabartinė sistema nėra pritaikyta uh, prie 27 valstybių, kad ji pernelik brangi ir kad e, pernelik didelė našta užkeliama verslui. Sistema yra neapsaugota nuo sukčiavimų. Tai ypač pas, e, pasakytina kalbant apie tarp valstybinius sandorius e, nes ypač stambaus masto sukčiavime atsina valstybėms narėms milijardus eurų kiekvienais metais. Kalbant apie tai, koks geriausias būtų kelias priekin, tai šis klausimas yra susijęs su, su, su iššūkiais. Ta išvada galima padaryti pasikonsultavus su uh, suinteresuotų organizacijų atstovais. Buvau susitikęs su stambesnio ir smulkesnio verslo atstovais ir pristatysiu savo parengtas išvadas. Uh, Mano pranešime pagrindinė mintis yra tokia. Reikėtų įvertinti dabartinę būklę ir judėti link apmokestinimo e, paskirties valstybėje principo. Kalbu apie verslo apmokestinimą e, ir ES viduje ir valstybėje. Aš susitikau su, nemaž, su daugelio organizacijų atstovais ir e, aptarėme žaliosios, žalioje knygoje pateiktais siūlymais ir dėja iki šiol egzistavusi sistema nepasiteisina, nepasiteisino ir todėl atėjo laikas ieškoti geresnės alternatyvos. Ir e, ta e, siūloma sistema, pagal kurią apmokestinama paskirties vietoje gali būti veiksminga tik tuo atveju, jeigu e, taikomas vieno langelio principas, siūloma e, vieno langelio principo sistemą įkurti iki 2015 ir taip užtikrinti tarp valstybinių sandorių didesnį našumą. Ypač neramina tai, kad daugybė žmonių bevelyje e, vystyti verslą su trečiosiomis valstybėmis. E, nežiūrinti tai, kad ES viduje tarsi egzistuoja bendra rinka. Tai yra nepriimtina ir šį klausimą, šio klausimą reikėtų imtis nedelsiant. Kalbant apie PVM surinkimo alternatyvas, e, šį klausimą reikėtų toliau panalizuoti. Ir manau, kad geriausia sistema remiantis iki šiol atliktomis studijomis duomenų e, bazės modelis. Mums reikia investuoti į infrastruktūrą ir turime būti labai atsargus. Kaip jau sakiau, reikia dar panalizuoti šį e, variantą ir išsiaiškinti, ar jis yra gyvybingas. Žinoma, reikia mažinti su administravimu siejamas išlaidas, nes tai ypač aktualu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kitos rekomendacijos sumažinti PVM deklaracijų patikimo dažnumą, supaprastinti išimčių patvirtinimo sistemą ir naudotis paslau, elektroninėmis paslaugomis, ypač uh, užpildant PVM deklaracijas. Tuo baigiu, sako kalbėtos ir dabar esu pasiruošęs klausytis kolegų. Grazie, uh, parola... Labai ačiū. Dabar kreipiuosi į komisijos narį Šemetą. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač ponui Kazai už pozityvų ir konstruktyvų pranešimą apie e, žalę knygą dėl PVM ateities. Kai mūsų komisijos mandatas prasidėjo, atrodė, kad reikia iš naujo peržiūrėti Europos e, PVM sistemą, kuri dabar jau daugiau negu 40 metų galioja. Iš tiesų, jau pats laikas sukurti naują modernę PVM sistemą, kuri visiškai atitiktų vieningos rinkos poreikius ir naujai atsirandančius verslo modelius. E, ta sistema turėtų uh, E, užtikrinti savo kaip e, įplaukų surinkėjos vaidmenį. E, žalioji knyga dėl PVM ateities pristatyta praėjusiu metu gruodžio mėnesį buvo pirmasis žingsnis tame procese. Suinteresuotų pusių aktyvus reagavimas patvirtino, kad tokia diskusija yra reikalinga. Daugiau negu 1700 pasiūlymų buvo pateikta raštu faktai tik patvirtina, kad dabartinė PVM sistema yra per daug sudėtinga ir kelia per didelę naštą bendrovėms, visų pirma dėl to, kad ES yra labai daug skirtumų tarp PVM sistemų. Tai yra labai didelė kliūtis maksimaliai išnaudoti vidaus rinkos pranašumus, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jau dabar būtų galima padaryti vieną išvadą. Mūsų iniciatyva e, sukūrė labai daug lūkesčių tarp suinteresuotų pusių. Iš tiesų, pagrindinių PVM sistemos aspektų e, didėjai pokyčiai e, susilaukė e, verslo ir visuomenės pritarimo. Kitas žingsnis PVM reformos procese - komunikatas, kuris bus pateiktas šių metų pabaigoje. Jame bus išaiškinti išdėstyta e, išsami strategija, kuri leis sukurti stabilę ir ilgalaikę PVM sistemą. Akivaizdu, kad nebus galima iš karto sureguliuoti visų PVM aspektų. Komunikate bus įvardinti galutiniai tikslai, kurių turėsime siekti ir bus atskirtos tos rytis, kuriuose pažangos galima pasiekti artimiausioje ateityje ir tų sričių, kurioms reikės dar daugiau e, pastangų ir kuriuose rezultatų būtų galima tikėtis tik tai tolimesnėje perspektyvoje. E, komisijos artimiausioje diskusijoje dėl kitų metų darbo programos aš pasiūlysiu naujas iniciatyvas, tiesiogiai susijusias su viena mūsų pagrindinių prioritetinių temų - tai yra konsolidacija ir tvari ekonomikos raida. E, tada bus pateikti konkretus pasiūlymai dėl naujos PVM strategijos. Tarp jų bus tokie dalykai kaip greito reagavimo mechanizmas, PVM valdysena e, verslo bendruomenėje ir administracinės naštos sumažinimas įmonėms. Gerbiami parlamentarai, e, šiame pranešime atspindėta parlamento nuomonė atitinka suinteresuotų pusių nuomonė labai dažnai. E, tai yra labai ambicingas pranešimas. Komisija tai vertina pozityviai ir susilaukia skatinimo toliau veikti. Aš tikiuosi, kad ir toliau šiame, komite, šiame parlamente išreikšta nuomonė bus svarstoma komisijoje. Ačiū. Dėkuoju, ponė komisarė. E, biudžeto kontrolės komiteto vardu pasiskris panaštės. Dėkuoju, ponė komisarė, e, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos pasisakau kaip kai biudžeto kontrolės komiteto nuomonės autorius. Ir dabar čia labiausiai stilsiu žalę knygą skirtą kovai su sukčiavimą. Tie šie darbai pradėti prieš nemažai metų ir dabar žvelgime į audito rūmų pusę, įvardime įvairių sistemos trūkumai, todėl patvirtume pranešimą savo e, iniciatyvą. Jie atsižvelgia ir ponas Bauls rengdamas pranešimą, O taip pat ir pranešėjas atkreipė dėmesį, kad yra daug rekomendacijų šiame kontekste. Tikiuosi, kad šios rekomendacijos bus įgyvendintos. Sistema įdinga ir to pasiekoje daug sukčiama atveju. Nuo 90 iki, nuo 80 iki 90 milijonų eurų padaroma žala. Tai yra didžiausias sukčiavimo mastas Europos Sąjungoje. Taigi, e, visa bendra suma, kuri nepasiekė mokesčių inspekcijų, yra apie 200 milijonų eurų. O galvant apie karuselinių sukčiavimo atvejus, tai e, žala dar didesnė. Be to, toks sukčiavimas yra tarp valstybinio pobūdžio, todėl ir kovoti su juo reikia tarp valstybinių būdų. E, valstybės narės privalo bendradarbiauti su OLAF, Eurojustu, Europolu. Tai vienas iš e, biudžeto kontrolės komiteto rekomendacijų. Norėčiau padėkoti tiek pranešė, tiek ir visam ekonomininkos reikalų komitetui, nes buvo pilnai perimta mano nuomonė ir jos rekomendacijos. Mūsų manimų 40 punktas yra ypač svarbus, todėl dėkoju tiek pranešiai, tiek ir ekonomikos reikalų komitetui, kad atsižvelgėte į mūsų siūlymus, nes netaip jau dažnai pilnai perima kita kito komiteto nuomonę. Čia juk turime kalbėti apie tarpvalstybinį darbiavimą, stiprinti valstybių narių saminingumą ir būtina e, suformuluoti e, pridėtinio mokesčio karuselės savoką. Rengdamas savo nuomonę, bendradarbiavau ir bendravau su daug ekspertų, be kita ko ir finansų inspekcijų, mokesčių inspekcijos atstovais. Ir visi nurodė, kad būtina kovoti su karuseliniais nusikaltimais pritinių mokesčių srityje. Tam reikalingos bendros priemonės, kaip, kaip pavyzdžiui, reikia susipaprastinti. Um, kovos su mokesnių sukčiavimu priemonės. Taip pat reikia supaprastinti visus PVM, atsiprašom, pridėtės ir ties mokesčių reglamentuojančius teisės aktus, suderinti ir konsoliduoti juos, taip pat atsižvelgti ir e, sukčiavimo tarp valstybinį pobūdį. Todėl ir kovoti su juo reikia e, tarp valstybinių lygių. Mm, kalbinės, lingvistinės problemos taip pat yra rimtos. Todėl svarbu, kad PVM mokesčiai, mokesčiai mok, PVM teisės aktai būtų išverčiami bent keletą pagrindinių kalbų, kaip pavyzdžiui, vokiečių, anglų ar prancūzų. Pavyzdžiui, yra Vokietijos, Belgijos iniciatyva, kurios tikslas yra sukurti tinklą. Ir ši iniciatyva yra gera, nesvarbu, kad būtų pasiekta pridėtinė vertė. Būtent į tai turi atsižvelgti komisija. Kom... Ir komisija turi čia tampri bendradarbiauti su parlamentu tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Aišku, reikia dėkti naujas technologijas šiame kontekste, nes jos gali padėti kovoti su PVM sukčiavimu. Na, kaip ten bebūtų, jeigu būtų perimtas mūsų komiteto ir mm, ekonomikos reikalų komiteto uh, rekomendacijas, tokiu būdu ES galėtų veiksmingiau kovoti su PVM sukčiavimu. Pone Ivanova, Imko komiteto atstovė, dvi minutės. Atrodo, ponios Ivanovos salėje nėra, todėl suteiksime žodį transporto ir turizmo komiteto atstovui ponui Ferberiui. Dvi minutės. Jo salė taip pat nėra. Tuomet pradėkime diskusijas ir frakcijų vardu bus pasisakoma. Mm, PPE frakcijos vardu ponas Palonė. Eh, io mm, porto avanti un approccio che sono del parere che lo sviluppo Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, mums reikia veiksmingos PVM sistemos. Ponas Kaza, pristatydamas savo požiūrį, ap, apžvelgė visus dabartinės sistemos trūkumus ir būdus juos uh, ištaisyti. Norėčiau paraginti komisiją veikti greitai, nes mes jau atsiliekame nuo numatytų terminų. Nauja busima PVM sistema turėtų apimti suderintas nuostatas, kad tai suteiktų konkurencinį pranašumą, nes E, iki šiol ji, ji buvo nenaudinga ir verslui, ir vartotojams, ir tai buvo žalinga vidaus rinkai, ypač e, tai buvo, nepal, buvo nepalankytoms įmonėms, kurios užsijima tarp valstybinę veiklą. Bendradarbiavimas gali pasiteisinti tik tuo atveju, jei valstybės realiai e, įsipareigos ir atidės į šalį nacionalinius prioritetus. Ponas Kaza ypač akcentavo biurokratijos mažinimą, administracinės naštos mažinimą PVM sistemoje, nes mažos ir vidutinės įmonės saliginai vertinant moka didesnį PVM nei didžiosios įmonės, ypač tuo atveju, jei jos prekiauja už ES ribų. Uh, Taigi reikia labiau supaprastinti sistemą, tačiau reikia užtikrinti didesnį teisinį aiškumą įmonėms ir valstybiniam sektoriui. Todėl manau, kad reikia suderinti, taikyti suderintus modelius, ypatingas nuostatas iš, išimtis taikyti mažoms vidutinėms įmonėms. Tai būtina, kad Europos ekonomika atsigautų. Galiausiai kalbant apie PVM ateitį, reikėtų pasidomėti ir apmokestinimo bazės klausimą ir mokesčių konsolidavimo klausimą. Krizės laikotarpiu visi turėtų mokėti savo įnašą ir mokesčius, ne tik tai silpnesnieji visuomenės nariai. Ačiū ponia Panoli. Toliau ponia Komi kuri pasisako vietoj pono Ferberio ir kalbės transporto ir turizmo komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, daugelio valstybių viešųjų finansų problemos mums yra puikiai žinomas, nereikia jų iš naujo vardinti. Mums nereikia principinių kovų, reikia spręsti tuos klausimus, kuriuos galime išspręsti, kad valstybės finansai atsigautų, valstybių finansai atsigautų. Būtent todėl man buvo džiugu skaityti pono Kasos pranešimą, jis puikiai padirbėjo. Pranešimas grindžiamas puikiai parengtų komisijos, žal, komisijos žaliaja knyga ir ten akcentuojami svarbiausi aspektai. Man ypač padarė įspūdį jos siūlymai, kaip sumažinti sukčiavimus. Prašome žmonių, kad jie dar labiau susiverštų diržus ir padėtų atsigauti daugelio valstybių ūkiams. Ir tuo pat metu negalime palikti visų spragų sukčiautojams ir toliau sukčiauti. Reikia mažinti biurokratiją, nedidinti administracinius naštos įmonėms, kurioms ir taip tenka nemaža našta. Kitas svarbus dalykas, kurį reiktų akcentuoti srityje, kurioje ponas Kaza gerai padirbėjo, tai raginimas siekti e, atsigavimo tendencijų e, ekono, ūkija. Reikėtų uh, įvesti paprastesnę sistemą, kuri palengvintų priekybą tarp valstybių narių. Manau, kad šį, laiką mes, šį, šį tikslą mes visi galime palaikyti, ypač dabar, kai norime, e, kad rinkos atsigautų ir kad bendryje vėl. Um, uh, pasuktų gerovės kūlimo keliu. Noriu pasveikinti poną Kazą parengus tokį gerą pranešimą, ten sutelkas dėmesys į dabartinius prioritetus ir dabar laikas perti nuo žodžių prie darbų. E Ačiū. E, socialdemokratų progresyvio alijanso vardu, ponas Alkadravi, trys minutės. Ačiū labai, ponė pirmininkė. E, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą, kuris leido parengti gerą pranešimą Europos parlamente. Aš manau, kad mes galime e, čia pranešime rasti labai geros informacijos apie e, PVM e, paslaugų pasikeitimus. Jie turi būti skaidrus visų pirma. Ir pono Kasos pranešime yra labai aiškiai prisidedama prie diskusijos tolesnės raidos. Tai nėra darbo pabaiga, bet tai yra tik tai vienas iš tokių uh, E, statybinių blokų tame procese. Mes matome, kaip e, siūloma e, pastaruoju metu perėti nuo tiesioginių prie netiesioginių mokesčių pastaraisiais metais. Tačiau ateityje turime galvoti apie gerbuvę valstybės užtikrinimą. Tai yra labai svarbu. Deja, šiame, šioje diskusijoje mes negalime apžvelgti tokių pasiūlymų kaip energijos mokestis, finansinių operacijų mokesčiai ir panašiai. E, žinoma, reformos turi būti neutralios, nes mes čia kalbame apie svarbų e, mokestį, kuris turės tiesioginio poveikio žmonių vartojimo įpročiams ir elgesiui. E, galima skatinti arba atgrasyti žmonės nuo pirkimo. Todėl mes, kalbėdami apie PVM galima sumažinimą, ypač savanoriškams organizacijoms, dėl nepelno organizacijoms, socialinėms organizacijoms, turime atsižvelgti į naujus pokyčius ir politikos prioritetus. Labiausiai čia galvoju apie transporto sektorių. Oro ir jūrų transportas yra traktuojamas kitaip negu, pavyzdžiui, geležinkeliai. Ir čia reikėtų kalbėti apie vienodas žaidimo taisyklės. Turėtume vengti rinkos iškraipimų. Pažvelkime į kultūros sektorių. Visos knygos, nepriklausomai nuo to, kaip e, PVM skaičiuojamas, E, turėtų būti traktuojamos vienodai. Internetinės, elektroninės knygos turėtų būti apmokestinamos taip pat, kaip ir popieriuje atspausintos knygos. Tai yra problema, kurią, apie kurią turime pagalvoti. Pereinu prie efektyvumo ir sukčiavimo. Jau anksčiau kalbėjusiai žmonės sakė, kad sistema turi būti. E, tokia, kad joje nebūtų galima sukčiauti. Mes kalbame apie 100 milijardų eurų prarastų dėl sukčiavimo iš PVM pajamų. Su tuo negalime taikstytis. Todėl reikėtų geresnės konsultavimosi procedūros ar skirtingų tarnybų. Mes pasisakome už administracinį supaprastinimą, tačiau su sąlyga, kad neatsivertų jokių e, pašalinių, užpakalinių e, galimybių sukčiauti Čia mes galvojame apie e, vartojimo vietoje apmokestinimą. Ir e, tai būtų geras principas, lygiai taip pat aš pritariu tam vieno langelio mechanizmui. Baigdamas noriu pasakyti, šis pranešimas yra gera pradžia ir žiūrėsim, ką komisija pasakys tuo klausimu. Ačiū. Labai ačiū. Toliau liberalų vardu ponas Heglung dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už tokį gerą darbą ir gerą pranešimą. Ir šešėliniai pranešėjai labai puikiai e, prisidėjo prie šio darbo. Ir bendrai e, rezultatas yra tas, kad pranešimas yra labai geras. Aš labiausiai norėčiau sutelkti dėmesį apie E, e, savanoriškų organizacijų apmokestinimą. Apie tai esame kalbėję ne kartą. Mūsų komisijos narys be abejo, nes turbūt atsimena, kad daugeliu iš mūsų uh, didelį susirūpinimą kėlė tai, apie ką kalbėjome Strasbūrė praeitą sykį. Ir žinau, kad dabar komisijos narys supranta, kad visuomeninėms ir savanoriškoms organizacijoms turėtų būti nustatytas kitoks PVM. Ir grupė kolegų, tarp kurių esu ir aš, uh, E, mano, kad šiame pranešime yra e, įrašytų labai gerų nuostatų tuo požiūriu. Šiek tiek ironiškai skamba tai, kad bėgant laikui savanoriškos organizacijos Europoje e, e, pagaliau buvo e, suprastos kaip organizacijos, kuriuoms gali būti taikoma išlyga ir tą suprato ir komisija, ir valstybės narės, įskaitant ir Švediją. Aš matau, kad politiškai E, su tuo sutikti sunku, nes šiame parlamente, e, manau, e, yra daug manančių kitaip. Šiaip galėčiau pasakyti, kad pranešimas yra geras ir aš e, džiaugiuosi, kad iškeltas klausimas dėl mokesčių sukčiavimo, tai yra labai rimta problema ir mes e, turėtume kovoti su reiškiniu, kad padidintume įplaukas iš PVM. Tai yra reikalinga dabartinėmis ekonominomis sąlygomis. Ir baigdamas, aš manau, kad būtų labai gerai paminėti, kad PVM e, turėtų būti suderintas ES kaip ir e, kai kurios kitos apmokestinimo sistemos. Aš manau, kad Europos mastu mes turėtume sukurti gerą suderintą e, mechanizmą. Ačiū. E ir dabar žodis, ponai Fox, pusantros minutės ir frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau pradėti ponai pranešėjai, ponai Kasa rengiančiai pranešimą. Uh, bet koks pranešimas skirtas mokesčių klausimai tikriausiai bus kontroversiškas, nes e, mokesčiai yra viena iš pagrindinių e, valstybės prerogatyvų, todėl tiek daug organų, įskaitant komisiją, nori turėti įgaliojimus apmokestinti savo uh, Um, paliečius, o mes konservatoriai tokio tik nenorime. Šiame pranešime kalbam apie PVM ir vairius jų aspektus. Daugam pritariu pranešime. Labai malonu, kad daroma nuoroda į finansinį, kad naikinta nuoroda į finansinį ir e, apmokestinimą. Taip pat man patinka tai, ką sako ponas Kasas apie administracinę naštą verslui. Taip pat pranešime pripažįstama, kad nauji pasiūlymai liečiantis PVM turi būti atsparus sukčiavimui, ypač karuseliniam mokestiniam sukčiavimui. Todėl e, lab, bu, bus malonu, jeigu vyriausybės taryboje patvirtint labiau koordinuotą požiūrį į PVM. Tai kitas svarbus žingsnis link veiksmingo vidaus rinkos veikimo. Nesutinku su tuo, kas pasakyta pranešime 46 pastraipoje. Tai yra, kad valstybės narės turi derinti, uh, uh, harmonizuoti mokesčius. Koordinavimas yra vienas dalykas, o harmonizavimas Europos lygių yra kitas dalykas. Taigi iš mūsų frakcija negali pritarti šiam pasiūlymui, nes manome, kad mokesčių uh, skirimas ir jų surinkimas yra valstybių narių prerogatyva. Ačiū. Dėkoju. GUE NGL frakcijos vardu, ponas Kuntis, vieną mintę. Dėkoju, ponė pirmininkė, kolegos. Šiame pranešime siūlomos priemonės, kurios padės sumažinti mokesnį sukčiavimą. Tačiau čia viskas susiveda ne tiek į klausimą, siūlo komisija ir taryba, o čia viskas yra daug labiau susiveda į mokesčių vengimą ir mokesčių nemokėjimą, sukčiavimą. To pasiekia prarandamas milžiniškas subos. Mūsų frakcija mano, kad pasiūlymo esmė yra mažinti mokesčius didžiesiams koncernams ir didi, didinti PVM vartojimo prekiams. Tokiu būdu situacija bus nesažininga. Taigi, manau, kad busima mokesčių politika e, susikirs su socialinė politika ES, kurios tikslas yra apsaugoti žmonės. Dėkuoju, ponė Huntis, ir dabar FT frakcijos sprendimu ponas Faksas. Kolegos, tik tai keletas minčių išsamų pranešimą. Pirma, tai yra, kad dabar galiojantis pridėtinės vertės mokesčių surinkimo priemonės ir būdai iš tikrųjų yra beviltiškai pasenę ir kuo greičiau mes juos pakeisime, tuo mums bus visiems geriau, ypač siaučiant krizai antra e, pridėtinės vertės mokesčio sistemos reforma turėtų būti e, įgyvendinama operatyviai bet tinkamai įvertinus vartotojų poreikius nes jie yra vieni iš pagrindinių subjektų kurie padengia šio mokesčio išlaidas ir jo neveiksmingumą. na ir trečia yra labai svarbu užtikrinti kad valstybės narės pačios galėtų priimti sprendimą dėl mažesnio pridėtinės vertės mokesčio taikymo joms E, svarbiose sritise. Tai tiek. Ačiū. Grazie per i non iscritti. La parola all'onorevole Sinclair per due Ačiū ne, nepriklausomų parlamentarų vardu, ponė Sinclair. Ačiū, ponė pirmininkė. Kartais PVM yra įvardinamas kaip prabangos mokestis. Tai yra tarsi prabanga tiems, e, kurie gali savo leisti. Kalbam apie tuos, kurie uždirba daugiausiai ir jie žino, kaip išvengti to mokesčių, o neturtingiausi e, turi kentėti ir turi mokėti tą mokestį dėl pagrindinio kūro ar būties prekių. Junktinėje karalystėje maždaug 50 milijardų e, svarų per metus yra pervedama į ES biudžetą iš PVM gaunamų pajamų. Ir e, jungtinė e, karalystė, e, ne, jos vyriausybė nereklamuoja, kad e, PVM yra ES sukurtas mokestis. Mes sakome, kad e, tas mokestis turėtų būti renkamas ne ES mastu, o nacionalinių valstybių lygių. Jos turi nuspręsti, kokie mokesčiai turi būti renkami ir visos įplaukos turi likti valstybėje narėje mano jau minėtasis e, pavyzdys e, PVM kūrui, e, būtiniam kūrui. E, dešimto dešimtmečio pabaigoje labai daug apie tai buvo kalbama Junktinės karalystės viduje ir tada konservatorių vyriausybė prarado pasitikėjimą savimi, nes bandė padidinti PVM net iki 50 procentų. Niekada ji nebandė net paaiškinti savo žmonėms, kad taip reikėjo daryti dėl narysės Europos Sąjungoje, bet paskui leiboristo opozicija sukritikavo tą mokestį kaip um, žlugdantį uh, skurdžiai gyvenančių žmonės. 97 metais sistema buvo pakeista. E, Gordonas Braunas turėjo e, dėrėti su Europos komisija, kad sumažėtų tas mokestis 20, iki 25 procentų. Taigi kas yra? Tai yra sukčiavimas, kuriuo yra skriaudžiami mano valstybės darbo žmonės ir aš manau, kad tą mokestį apskritai reikėtų panaikinti ES lygių. Ačiū. Toliau e, kiti užsiregistravę kalbėtojai. Tiesą sakant, nematau pono Gunnaro Hokmarko turbūt nėra salėje, todėl pereisime prie kito kalbėčio. Kitojo panas Danelis, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominiu požiūriu PVM atlieka svarbu vaidmenį, užtikrinant valstybių biudžeto ir Europos biudžeto gerą būklę. Ir dabar e, ištikus finansinėms problemams PVM sistema įgauna ypatingą reikšmę ir ji turi funkcionuoti e, teisingai ir veiksmingai. Dėl administracinių sunkumų, e, kurie ištinka dabartinę sistemą, Europos bendrovio administracija turi skirti labai daug laiko PVM E, supraskime, kad reikalavimai dėl PVM surinkimo ir registravimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje e, yra netoks sudėtingas stambesniems bendrovėms, bet labai sudėtingas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra 99 e, procentams ES bendrovių. Be to, tai sudaro galimybių sukčiauti ir išvengti to mokesčio. Galvojant apie visą tai, manau, kad dabartinio pranešimo pasiūlymai labai puikiai e, pateikia Europos parlamento poziciją srityje, kurioje teisė kūrinių kompetencijų mes neturime. Kai kurios iš pasiūlytų idėjų leis sumažinti biurokratiją, leis padidinti konvergenciją ES lygių, leis pakeisti administracinę praktiką, turiu galvoje vienodą e, sąskaitą faktūrą visoje ES. Tai yra svarbus e, pakeitimai. E, Šios PVM surinkimo priemonės leistų valstybėms narėms uždirbti milijardus eurų. O kai kalbame apie sukčiavimą per sienas, turime suprasti, kad reikia efektyviau tirti rinkimą e, mokesčių ir panaudoti elektroninės priemonės. ES turėtų išvengti tokiu būdu e, sukčiavimo atveju. Be to pranešime yra galvojama apie tai, kad ateityje PVM norma ir e, atleidimas nuo PVM turėtų būti peržiūrėtas, bet to yra galvojama apie socialinius ir ekologinius prioritetus. Mes transporto komiteto nuomonėje prašome, kad viešajam transportui būtų e, sumažinta PVM norma arba visiškai panaikinta. Pranešimo galutinėme variante apie tai nekalbama, bet mes tikimės, kad bus įrašytas tas transportas į tą sąrašą, kuriam bus taikomos mažesnės PVM normos. Kartu su komisija apie tai esame jau kalbėję. E, dabar e, matau, kiek daug yra stengiamasi pagerinti eismo saugumo ES iki 2020 metų. Todėl būtų labai gerai, jeigu e, prekės susijusios su kelių sauga ir eismo sauga galėtų būti apmokestimas mažesnė norma. Toliau, ponas Šmit. Tak, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, labai ačiū pranešėjui ponui Kazai, kuris atliko puikų darbą. Liberalų frakcija iš esmės pozityviai vertina komisijos žalėją knygą. Europai reikia glaudesnio e, PVM sistemų derinimo, kad būtų galima pasiekti daugiau naudos vidaus, sis, vidaus rinkai. PVM sistema e, E, turi būti naudingesnė toms bendroms, kuriuoms dirba per sienas. E, be to, e, geresnė visos ES PVM sistema visai ES būtų naudinga, todėl mes pritarėme PVM derinimo sistemą. Idėja laikytis neutralumo yra labai gera Ir e, taip pat mes pritarėme tam, kad PVM turėtų būti sumažinama tam, tikriems, e, tam tikroms asmenų grupėms ir tam tikroms bendrovėms. Labai svarbu, e, kad yra galvojama apie padarinius e, regionų ir vietos savivaldybei ir apmokesnimo teisėms pritarėme ir tam, kad yra perinama prie, nuo tiesioginio apmokestinimo prie netiesioginio apmokestinimo. Tai aktualu keletai valstybių narių. Uh, E, be to, mums reikia mažinti PVM išimčių e, skaičių, dėl to tik tai išauga administracinės išlaidos ir biurokratijos skaičius. Gerbiamas komisijos nariai, yra išlyga, kur, išimtis, kuriai aš labai pritariu e, ir turiu galvoje tas nepelno siekiančias organizacijas. ES komisija pavasarį jau įvedė E, tam tikrą išlygą Švedijai dėl to, kad nepelno siekiančios organizacijos yra atleistos nuo PVM. Kartu su šešių kitų valstybių narių parlamentarais mes pateikėme specialų pasiūlymą dėl nepelno, organizacijos nepelno siekiančių organizacijų apmokestinimą. Ir laimiai e, tas pasiūlymas susilaukė tokio didelio pritarimo komitete ir e, iš pranešėjo pusės. Mes norime priminti komisijai, kad E, laisvanoriškos, nepelno siekiančios organizacijos turėtų būti skatinamos, o ne varžomos. Aš taip pat pritariu tam, kad yra siūloma parengti e, vienodą e, sąskaitų formatą skirtingais lygmenimis surinkant PVM mokestį. Galiausiai noriu padėkoti pranešėjui ir palinkėti jam ir komisijai geros kloties tokiame sunkiame, bet svarbiame darbe. Ačiū. Dėkoju. Ponas Straičiak, vieną minutę. Labas rytas. Mano laikas apribotas minute, todėl pasisankysiu kiek manoma glaučiau ir atkreipsiu dėmesį tris dalykus. Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponui Kasai. Na, kiek aš jūs pažįstu, jūs esate labai aktyvus parlamento narys jau septynerius metus ir gilintės į PVM problemą. Taigi žinau, kad jūs išmenote šią klausimą, bet. Bet esu susirūpinęs konkrečiai dėl štai ko. Man atrodo, kad vadinamojo žaliojo PVM e, sistema uh, kuri e, leistų mažinti PVM aplinkosaugai palankioms paslaugoms ir produktams, gali vesti link mokesnių sukčiavimo. Tai yra tikrai neprimtina. Todėl neturėtume nepamesti iš akių šio pavojaus. Taigi mano laikas baigėsi, dėkoju. Trečią aspektą išdėsiu ponui Kasai asmeniškai. Dėkoju. Ponas Morganti, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbime kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kasui už atliktą darbą. Manau, kad pranešimas tikrai puikus. Jame kalbama apie PVM e, sistemos derinimą, kovas su sukčiavimu, biurokratijos mažinimą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tai labai padėtų smulkiam ir vidutiniam verslui. Dėl šios priežasties esu pateikęs pakeitimą, kuris ir buvo patvirtintas. Tam, to pasiūlymo esmė yra nustatyti uh, E, smulkiams, kioms ir pinėms įmonėms mažesnį mokestinį slengsti. Tokiu būdu šios įmonės, ypač naujos įmonės, turės geresnę prieigą prie rinkos. Taip pat reikia dėti daugiau pastangų tam, kad PVM būtų surinkamas veiksmingiau ir tai leistų kovoti su mokesniu sukčiavimu, kuris dėja yra gan dažnas reiškinys. Dėkoju. Pone Vertmanant, pusantros mintės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. PVM kaip paimų šaltinis e, yra labai e, svarbus dabartiniams biudžetams, todėl tikrai verta gerinti sistemą. PVM sistema remiasi teisinėmis nuostatomis, kurios buvo patvirtintos ES lygių ir jas taiko valstybės narės. Pagrindinis principas turėtų būti praktinis taikomumas. Komisijos žalioje knygoje kritikuojama dabartinės sistemos susidėtingumas, o tai, kad ir taip pat tai, jog ji netitinka vidaus rinkos poreikio, pranešėjai siūlo nustatyti aiškes taisyklės PVM sistemai su mažai šimčių. Man atrodo, šis metodas yra teisingas. Viso to tikslas yra veiksmingesnis PVM surinkimas, o taip pat ir papildomų kaštų įmonėms mažinimas, sutinkamai su vidaus rinkos poreikiais. Norint užtikrinti PVM surinkimą, būtina mažinti sukčiamo galimybės ir tam reikia veiksmingų priemonių. Tikimės, kad e, e, būsimas direktyvas ateityje valstybės narės teis, e, taikys veiksmingiau ir geriau. Dėkoju. Ačiū. Ponas Fejo, dviems minutėms, prašau. Pone pirmininkė, pranešimas, kurį svarstame šiandien, eina tinkama kryptimi. Jame pristatytas modernus požiūris į PVM ir mokesčių sistemą bendrai. Ten pateikta daugybė pasiūlymų kuri, kurie turėtų atsispindėti ir komisijos iniciatyvoje, kuri bus pristatyta parlamente. Ir todėl norėčiau pasveikinti pranešimo autorių poną Kazą, nors, man, nors norėčiau aptarti ir kai kuriuos man rūpimus dalykus. Pranešime kalbama, kad PVM yra svarbus mokesčių šaltinis, įplaukų šaltinis, bet kad jis taip pat veikia rinkos funkcionavimą kad jo vaidmuo svarbus ir vidaus rinkos e, funkcionavimą. Būtent todėl vart, vartotojams, naudotojams turėtų jis mažiau kainuoti ir administracinė našta taip pat turėtų būti mažesnė. Turime mažinti biurokratiją, geriau kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimais mokesčių srityje. Svarbu tobulinti mokesčių surinkimo sistemas. Tačiau noriu pabrėžti, kad būtent dabar, kai mokesčiai auga, ypač svarbu užtikrinti, kad egzistuotų tinkama kompensavimo sistema. MVI nuo to priklauso, nes jos moka PVM ir užtrunkam žinybę, kol jos susigražina e, sumokėtą PVM. Taigi reikia sistemos, kuri funkcionuotų e, ir, ir kuri pasiūlytų ypač palankę situaciją MVI. Apie tai šiame pranešime taip pat kalbama, nes sunkmečio laikais ypač reikia rūpintis, kad mažos ir vidutinės įmonės išsilaikytų. Parlamentas yra pasiryžęs siekti geresnės PVM sistemos ir šis pranešimas yra to mūsų siekio įrodymas. Ačiū. Toliau žodis ponui Korėje Dekampo štrims minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, tai, tai puikus pranešimas, kurį parengė mūsų kolega ponas Kaza. Vis pirma, kodėl reikėtų peržiūrėti PVM sistemą Europos Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti, kad jis atitiktų vidaus rinką ir kuo bus uh, panašesnės e, skirtingos PVM sistemos, tuo sklandesnė, skland, sklandžių veiks e, vidaus rinka. Tai taip pat leis žmonėms rinktis paslaugas ir prekes pagal jų kainą, o ne pagal tai, koks, kokio dydžio PVM pritaikytas. Taip pat reiktų siekti mažinti sukčiavimų skaičių. Kalbant apie vidaus rinką, galima pasitelkti ir kitas priemonės, pavyzdžiui, skaitmeninės priemonės. Taip pat reikėtų prisiminti paslaugų direktyvos e, įgyvendinimo nuostatas. Mokes, mokes, reikėtų mažinti mokestinės kliūtis, peržiūrėti PVM sistemą ir įvertinti PVM sistemos vaidmenį, pavyzdžiui, užsisakant prekes internetu, pavyzdžiui, perkant knygas internetu. Dar du svarbus aspektai. Šis klausimas aktualus, nes mes išgyvename krizę, mums reikia įplaukų ir tikėtina, kad vyriausybės surinks mažiau mokesčių dėl krizės, būtent todėl PVM tam, tampa svarbesnis. Dar vienas dalykas - senėjantis gyventojai, demografinė situacija Europoje ir bendra tendencija atsisakyti mo, tiesioginio apmokestinimo ir perėti prie netiesioginio apmokestinimo. Reikia iš naujo įvertinti tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo pusiausvyrą Europoje. Uh, Taip pat e, vykdydami šias reformas turime nepamiršti subsidiarumo principo. Reiktų sumažinti e, skirtingų PVM e, tarifų, skirtumus tarp PVM tarifų. Reikėtų peržiūrėti, e, kokiu pagrindu, pagal kokią tvarką taikomos išimtis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kartais e, tos taikomos išimtis atleidimas nuo PVM yra e, galimybė sukčiauti. Aš palankiai vertinu PVM, komisijos pateiktą pasiūlymą šią temą. Toliau ponas Kožniuk vienai minutiai. Ponės, ponės ir ponai, ponė pirmininkė, labai um, vertinti, kad pasiūlymė siūlymas sumažinti biurokratinę maštą, naštą. Pavyzdžiui, bus mažesnis PVM formų teikiam, teikiamas skaičius. Gyventojai ES senėja ir mažinant deklaracijų skaičių galėtume sutaupyti ir palengti naštą. Uh, Na, taip pat galbūt reikėtų labiau pasinaudoti netiesiogniais mokesčiais ir e, perspėju, kad nebūtų gerai kompetencijas mokesčius rytie perkelti nuo valstybių narių, tačiau an, į europinį lygį. Tai ir toliau turėtų išlikti valstybių narių prerogatyva ir labai prieštarauju mokesčių harmonizavimui, nes tai būtų pirmas žingsnis link bendros mokesčio administracijos, o tai būtų žingsnis link pragaro Europoje. Man rodos, pono Obermairio nėra salėje ir todėl suteiksiu žodį ponui Stolojan. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl krizės daugelis valstybių narių e, pradėjo didinti PVM e, tarifą. Ir e, tai tapo tarsi šių laikų valstybių narių biudžeto gelbėjimo receptu. Kiekvieną kartą, kai aš kalbuosiu su savo studentais e, ir mes bandome išsiaiškinti informacijos e, e, apie ES srautus raidą, visą laiką aptarėme ir PVM pokyčius Ir atrodo, kad visi studentai suvokia, kad PVM yra labai svarbus, nes ir jiems aišku, kad PVM norma ir, surink, ir PVM surinkimo masas yra labai svarbus dėl sudėtingos ES sistemos. Todėl aš remiu kolegos Kazos pranešimą. Tai yra pasiūlymas, kuriuo siekiama sumažinti ar panaikinti kiekvienoje valstybėje narėje E, PVM išimtis, atleidimą nuo to mokesčio arba jo sumažinimą, nes tai iš esmės tik tai padidina administracinę naštą ir to mokesčio surinkimo kliūtis. Aš pasisakau vis tik už priemonės, kurios mažina biurokratizmą, ypač e, kai kalbame apie naujos sistemos sukūrimą. Tačiau aš visiškai nesu tikras, kad pasiūlymas dėl bendrų išlygų nevyriausybinėms organizacijoms, e, labdaros organizacijoms e, būtų e, gera mintis. Pateiksiu pavyzdį. Didžioje dalyje tų organizacijų yra slepiama dalis veiklos ir dalis įplaukų. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodžiai O. Ludviksonui dvi minutės. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, galiu konstatuoti, kad šis pranešimas yra geras. E, dėmesys skutartas ten, kur reikia didinti efektyvumą, mažinti biurokratiją ir stiprinti kovą su sukčiavimu. Galima labai daug laimėti pagerinus PVM direktyvą e, tose srityse. Konkrečiai aš norėčiau paminėti klausimą dėl PVM taisyklių e, nepelno siekiančioms organizacijoms. Čia e, direktyva yra silpnų vietų. Austrija, Danija, Suomija ir Švedija pastaraisiais metais buvo sukritikuota Europos komisijos už tai, kad neteisingai gyventina visas taisyklės. Tos valstybės uh, turi pateikti uh, E, tam tikrą savo nacionalinių PVM taisyklių pagrindimą. Tačiaugi problema iš esmės yra ES masto. Geriausias sprendimas būtų e, PVM e, direktyvoje palikti galimybę valstybėms narėms taikyti bendrasias PVM išimtis nevyriausybiniam sektoriui. Mes turime riboti tam tikrų išimčių taikymą, tačiau e, vis tik tai turime šioje srityje palikti nacionalinėms valstybėms judėjimo laisvę. E, didžiaja dalimigi suprantame, kad nevyriausybinės organizacijos, nepelno siekiančios organizacijos prisina prie civilinės vis, pilietinės visuomenės raidos, o turtingas bendruomenės gyvenimas yra būtinas funkcionuojančiai demokratijai. Ir e, todėl mes turime suprasti, kad ta išlyga neiškraipo konkurencijos. Uh, Ir mes kalbame apie nevyriausybinę veiklą, kuri yra riboto masto, bet kuri labai aiškiai skiriasi nuo komercinės veiklos. Čia mes nekalbame apie tokių bendrovų ir organizacijų e, ekonominio e, lygio pakeitimą. Mes kalbame apie tai, kad turime sumažinti administracinę naštą joms. E, PVM išimtys neturi būti pakeistos subsidijomis Mm, svarbiausia, turime kalbėti apie biurokratizmo sumažinimą. Aš džiaugiuosi, kad e, čia pranešime yra kalbama apie nevyriausybinius organizacijas. Aš manau, kad tai yra geras signalas Europos komisijai, kad e, komisija e, atsižvelgtų į tai tesdama savo procesą. Noriu labai padėkoti pranešėjui ir dėkoju, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Dėkoju. Ponas Kurskis, ką tik atėjo į salę, minutę vodas jam. Europos Sąjunga mano, kad padidinus PVM, PVM valstybės narėse padidės įplaukos Europos Sąjungos biudžetą, tačiau tikrovė gali būti visiškai kitokia. E, mūsų plenarinė sesija trunka 20 valandas pagal smulkaus verslo uh, federacijos e, nuostatas smulkus ir vidinis verslas skirs 23 milijonus valandų, e, spręsdami biurokratinės e, klausimas. Virš 300 e, smul, virš šeimos verslų bus uždaryta ir daug žmonių praras darbo vietą. Štai tokios problemas atsiranda dėl biurokratijos ES. Todėl aš manau būtų gerai nustatyti standartinį PVM e, tiems patiems produktams parduodamiems tiek tiesiogiai, tiek ir elektroniniu būdu. Ir aš manau, kad būtų gerai suderinti PVM visose valstybėse narėse ir visiems produktams valstybėse valstybės narės turi m, mm, turėti galimybę primti sprendimus mokesčių srityje ir turėtų būti apmokestinamas vartojimas, o ne gamyba. Pone Galpeš. Pone Galpeš, dvi minutės. Dėkuoju, pone pirmininkė. Pone komisarė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai pranešėjai už pranešimą nes jis gilinasi į tą ekonomikos politikos rytį, kurioje tikrai būtinas harmonizavimas. Kai prieš 40 metų buvo įvestas PVM, tuo metu ta sistema atitiko ūkio poreikius. Nuo to laiko sistema buvo harmonizavima, e, modernizavima ir to, pas, to pasiekoje ši sistema tapo labai sudėtinga ir išaugo jos kaštai tiek pavieniams vartotojams, tiek ir verslui. Ši sistema turi daug įdų, trūkumų, Mm, daug sukčiavimo atvejų, daug mokestinčių vengimo atvejų ir kasmet tai ES kainuoja šimtus milijardų eurų. Kita vertus, PVM yra svarbi, į, svarbus įplaukų šaltinis vyriausybėms, um, iš kurio galima finansuoti socialinės sistemas. Galima suformuluoti išimčių, aišku, tačiau išimčių kriterijai turi būti labai griežti, nes to pasiekoje neturėtų atsirasti konkurencijos iškraipimo. Labai pritariu tam, jog siūloma didinti e, PVM administravimo sistemos veiksmingumą ir labai svarbu kovoti su e, nepakankamu sistemos skaidrumu. Juolap, kad čia susidurime su tarp valstybiškumo aspektu. E, turėtume atsisakyti tik nacionaliniu lygiu e, taikomo kategorizavimo. Siūlomas e, duomenų bazių principas, PVM kategorijų nustatymas tai iš tikrųjų geras dalykas ir pritariu pranešėjų siūlymams. Dėkoju. Ponas Švabas Vintis. Pone pirmininkė, Gerbiamas ponios ir ponai kolegos, ponė komisarė, dabartinė Europos PVM sistema egzistuoja 17 metų ir dėl jos įmonės ES susiduria, savo kliūtim, susiduria su kliūtimis savo veikloje vidaus rinkoje. E, nuostatos įgyvenimas skirtingai valstybės narėse, dėl to išaugo administracinė našta, ypač smulkioms ir vidinėms įmonėms. Ir tai yra tikrai neprimtina. Manau, kad e, tarp valstybinė elektroninė priekyba yra labai svarbi jau vien dėl savo augimo potencialo ir todėl turėtų būti šalinamos mokestinės kliūtis šios rytė, nes tai duos naudos ir Europos vartotojams. E, ekonominės ir finansinės krizės akivaizdė komisijos iniciatyva, ponė komisarė, yra būtina, o diskusijos dėl žaliosios knygos iš tikrųjų yra labai sveikintinas. Pritarėme tai procedūrai procedūrai, kuri leis mažinti administracinės kliūtis. Ponas Kasa, mano draugas ir kolega, pateikė gerų pasiūlymų, kaip kad pavyzdžiui e, standartinės sąskaitos faktūros ES, kuri leistų standartizuoti mokesčio deklaracijas. Bet labai gaila yra tai, kad valstybės narės atrodo nepakankamai e, yra nusiteikusios bendradarbiavimo kontekste palaikyti kilmės principą praeitie ne vien tik tais valstybės narės, bet ir komisija bei ir parlamentas pasisakė, e, kad reikėtų vadovautis atitie kilmės principu. Tai galbūt nėra optimaliausias, bet e, vis dėlto tinkamas kelias, kaip sako ir ponas pranešėjas. Iš esmės pritarėme veikiau reglamentui, o ne direktyvai, tam, kad būtų užtikrintas vienodas PVM taisyklių e, taikymas Europos Sąjungoje kartu tokiu būdu galėsime sukurti veiksmingą sistemą, kuri pasitarnaus ir vidaus rinkai, ir joje veikiančiams įmonėms. Ačiū. Toliau ponė Esaja dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Noriu vis pirma padėkoti ponui Kazai, pranešimo autoriui. Tai jis parengė tikrai subalansuotą dokumentą Ir tai sustiprina parlamento indėlį į diskusijas dėl PVM reformos. Didžiuliai PVM tarifų skirtumai valstybėse narėse, skirtingi apribojimai kenkia vidaus rinkos veikimui. Ši sistema, kuri galioja jau 17 metų, turi būti iš esmės pertvarkyta ypač atsižvelgiant į dabar siaučiančią krizę. Sukčiavimai mokesčių srityje atima įplaukas iš e, vyriausybių ir paprasti žmonės bei mažos įmonės turi finansuoti suk, sukčiautojų e, daromas e, sukčiautojų nusukamas lėšas. Aš tikiuosi, kad e, bus e, pasiūlyti tiklės, tikslesni apibrėžimai ir kad bus siekiama viską supaprastinti. Reikia mažinti administracinę naštą, taip pat e, reikėtų supaprastinti PVM deklaravimo reikalavimus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir daugiau dėmesio reiktų skirti toms sritims, kurios yra kuriuose yra aktyviai panaudojama darbo jėga, pavyzdžiui, amatų pramonė, kur, kurioje negalima sumažinti medžiagų, žaliavų kainos, ta, ta, toms ir tims reikėtų taikyti mažesnį PVM. Taip pat reiktų suteikti galimybę valstybėms narėms taikyti e, atleidimą nuo PVM įmonėms, kurios yra nepelno siekiančios. Ačiū. Toliau ponas Fernandiš, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegas, ypač noriu pasveikinti pranešėją Davidą Kazą, jis parengė puikų pranešimą, gerai padirbėjo PVM sistemos supaprastinimas visoje Europos Sąjungoje užtikrintų skaidresnę sistemą, sumažintų biurokratiją ir už, užpildytų spragas, kurios leidžia sukčiauti. Taip pat pa, tokiu būdu pasiektume didesnio eurozonos ir visos ES konkurencingumo. Ir būtent to mums dabar labiausiai reikia. Kova su sukčiavimu PVM srityje taip pat yra mūsų prioritetas dėl sukčiavimo kiekvienais metais prarandama apie 100 milijardų eurų. Mes kalbame apie 21 procento dydžio įplaukas. Daugumoje valstybių tokio dydžio. Ir daugelie valstybių PVM yra pa, pa, pagrindinis įplaukų šaltinis. Reikėtų apginti neutralumo principą, sumažinti biurokratinę naštą. ir patobulinti mokės PVM įstatymus visoje Europos Sąjungoje. Įmonės dažnai, įmonėms administracinė našta PVM e, srityje yra per didelė. D Ir beveik 9, daugiau nei 90 procentų visų ES įmonių yra mažos ir vidutinės ir jos sukuria daugiausia darbo vietų. Portugalijoje jos e, sudaro 80 procentų visos darbo jėgos. Šalis gaunančios išorės pajamą turi ypač atidžiai prižiūrėti savo e, įplaukų, mokestinių įplaukų sistemas jos turi iš naujo peržiūrėti nustatytas ribas e, PVM srityje ir peržiūrėti atleidimo nuo PVM sistemą. Ir būtent čia mums reikia ypatingo solidarumo. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponė Matsoni, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas teikiamas pačiu laiku ir pona Kasa gerai, ponas Kasa labai gerai padirbėjo apibrėždamas Europos parlamento poziciją dėl PVM sistemos reformos. Būtent tai mums reikėjo padaryti. Aš manau, kad tikslai įvardinti labai aiškiai e, yra priimtini mums visiems. Supaprastinimas, suderinamas skaidrumas. Ypač kai kalbame apie priemonės, kuriomis. E, yra e, skatinamas tas mokesčio suderinimas. E, ponas Kaza čia labai aiškiai pasako, kad nacionalinė autonomija turi būti apsaugota ir todėl visiškas subsidiarumo pritaikymas yra užtikrintas. Du svarbus dalykai, kuriuose komisija turėtų e, padirbėti, kuriais komisija turėtų padirbėti nedelsdama. Pirmiausia, išimtys, žinoma, labai geras dalykas būtų uh, iš e, e, tos sistemos atleisti e, nepelno siekiančias organizacijas ir nekomercinės organizacijas. Tačiau komisijai būtina nepamiršti, kad reikia sutvarkyti apskritai išimčių sistemą, kuri dabar kartais yra taikoma neteisingai. Turime siekti sumažinti biurokratizmą ir pritaikyti sistemą prie novatoriškų kūrinių ir naujų technologijų pardavimą. Tai būtų svarbu Europos rinkos raidai. Ačiū. Ačiū, ponė Maconi. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Gana daug kolegų nori pasisakyti. Prašyčiau neviršyti jums suteikiamo laiko, tada visi suspėsit. Ponas Luhan. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. PVM yra neišvengiamas išplauk, įplaukų e, šaltinis valstybėms narėms. Daugelį valstybių narių tai yra pagrindinis įplaukų šaltinis. E, prasidėjus finansų kriziai PVM sudarė 8 procentus valstybių narių BVP. Tačiau vėliau ta proporcija labai smarkiai išaugo, nes valstybės narės buvo priverstos didinti PVM tarifą. E, PVM sistema e, sudaro 60 procentų bendrovių administracinio darbo. Todėl aš manau, supaprasnimas ir modernizavimas yra būtini tam, kad gerai funkcionuotų ekonomika, ypač dabar, krizės laiku. Aš e, norėčiau, kad labai greitai būtų įgyvendinti šie aspektai privalomumas, atskaitomumas ir PVM e, tarifas, nes tai yra trys pagrindiniai dalykai, kurie turi būti sutvarkyti e, ūkio veikėjams. E, suprantame, kad PVM pritaikymo priemonių sudėtingumas tik didina biurokratizmą ir trukdo deramai dirbti Europoje užsienio investuotojams taip pat. Ačiū, ponas Kutas, vieną minutę. Mulțumesc, doamna președintă. În condiții de criză economică. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonominės krizės ir e, per didelio biudžeto sąlygomis PVM tampa labai svarbiu nacionalinių biudžetų įplaukų šaltiniu. Tačiau e, PVM e, dydis neprisideda prie ekonomikos raidos. Greičiau tai turi poveikio vartojimo mastams. Rumunijoje PVM e, padidėjo iki 24 procentų. Tai jokių būdų neprisidėjo prie vartojimo masto, bet padidino skurdo lygį. Aš manau, kad reikia rasti labiau subalansuotą įplauko šaltinį, alternatyvų įplaukų šaltinių, nes vartotojai tik tai kenčia dėl PVM didinimo, o be to ir mažos vidutinės įmonės dėl to nepatiria jokių pranašumų. Todėl aš noriu e, paskatinti pranešėją, kad būtų sukurta e, mažiausia PVM norma, e, kad būtų palengvintas patekimas į rinką ir kad būtų palengvinta bendrovių veikla. Ačiū dar panas Rubik. Paldies priekšsėdėtai. Jis ar aukštų vertinimu? Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš taip pat Norėčiau padėkoti už atliktą darbą, kurio tikslas buvo išanalizuoti situaciją PVM srityje Europos Sąjungoje. Viskas, kas surašytas šitame šiame pranešime, rodo, kad šiaugus ES vis sudėtingiau surinkti PVM, vis daugiau fragmentacijos ir daugiau galimybių sukčiauti. Taigi, atrodo, kad ant luošą arklį e, dabar pakausysim naujom pasagom, bet tai sukels tik daugiau problemų. Galbūt reikėtų pagalvoti apie visai naujus sprendimus. Pavyzdžiui, vietoj PVM įvesti apyvartos mokestį, tai leistų supaprastinti sistemą bei vengti e, sukčiavimo. Ponas Paška. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. PVM yra vienas iš svarbiausių ES valstybių narių pajamų šaltinių. E, tarp valstybinės priekybos e, pasiekoje daug sukčiavimo atveju, todėl reikėtų paieškoti veiksmingesnių PVM surinkimo modelių. Mm, mm, mokesčių politika yra valstybinarių prerogatyva, todėl ES įtakos galimybės yra labai ribotos. Tačiau yra galimybių gerinti sistemą. E, PVM sistema yra labai plataus masto ir pasak e BPO galima būtų sukurti geresnius PVM surinkimo mechanizmus, ypač kaip pavyzdžiui sandoriai tarp valstybinio pobūdžio. Taip pat reikėtų mažinti administracinę naštą kaip kad pavyzdžiui supaprastinant e, mokesčių deklaracijų teikimo metodą pasitelkus elektroninės galimybės, supaprastinti lingvistinių požiūrių mokesčių deklaracijas. E, tokiu būdu galima būtų apskritai sugerinti, pagerinti sistemą ir vesti daugiau skaidrumo. Dėkoju. Ponas Brons the rapporteur describes lack of harmonization as a particular problem. Pranešėjas e, sako, kad informacijos kad mokesnės sistemos yra nevienodos. Man atrodo, kad tai yra normalu, nes mokesčių e, tikslas užtikrinti ekonominį poveikį. Mokesčiai neturėtų būti gražus kabutėse mokesčiai siejami su ekonominiais poreikiais ir taip nustatomas mokesčių tarifas. Ne, nereikėtų mokesčių nustatinėti vien taip, kad jie būtų tokie pat kaip kitoje valstybėje. Aš PVM pakeisčiau pa, pa, pardavimų mokesčių. Ir ypač reikėtų atkreipti dėmesį į turtingiausią visuomenį narių sluoksnį. Uh, E, atleidimo nuo PVM e, sistema e, ir įveda regresinį elementą. PVM surinkimo sistema būtų veiksmingesnė, jeigu čia srityje galėtų reglamentas, o ne direktyva. Ponas Sekerskis. Ačiū. Meri kolegos. didelės, didžiųjų partijų atstovai kalbėjo apie, apie, centra, apie mokesčių suvienodinimą. Manoma, kad PVM galėtų tapti e, visų problemų sprendimu ir tokią žinę mes siunčiame ES žmonėms. Juk e, PVM sistema iš esmės yra indėlio į bendrą gerovės E, fonda sistema. Kai kuriuose rytų Europos valstybėse PVM yra didesnis keliais procentais nei vakarų valstybėse taikomas mokestis. Pavyzdžiui, Vengrijoje dabar PVM ir bus rekordiško dydžio 27 procentų, nes toks yra vyriausybės pasiūlymas. PVM yra būdas Mm, betodariškai spausti e, paprastus žmonės. ES turėtų įsikišti tokiais atvejais, kai daromas toks spaudimas žmonėms. ES turėtų rūpintis piliečiais ir siekti jų gerovės. Toliau pane Flašikova Benova. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Prieš 40 metų PVMas buvo įvestas kaip mokestis ir dabar pribrendo laikas peržiūrėti šią sistemą. Reikėtų uh, harmonizuoti sistemą tam, kad jie atitiktų vidaus rinkos poreikius. Labai svarbu vykdyti PVM sistemos reformas tam, kad galėtume sėkmingai gyveninti strategiją Europą 2020. Be to, ji duotų naudos vidaus rinkai, ekonomikos augimui, o taip pat ir tinkamam ES valstybių narių biudžetų konsolidavimui. Taigi mums reikalinga suderinta PVM sistema ir aišku, čia reikėtų atsižvelgti į technologijų raidą bei socialinę nes pokės, pokyčius valstybėse narėse reikėtų sumažinti naštą įmonėms ir tokiu būdu surinkti galbūt netgi daugiau mokesčių mokesčių surinkimo kaštai yra labai dideli. Taigi juos sumažinus galima būtų sumažinti e, įmonių m, mm, konkurencingumą, sumažinti įmonėms naštą ir e, padidinti veiksmingumą ir tokiu būdu išvengti netgi bėgimo į mokesčių oazes. Dėkuoju. Atrodo, daugiau nėra norinčių pasisakyti, bet matau, kad dar yra viena kolegė, pane Pašečka. Pane Pašečko. Colegul meu Casa pentru redactarea acestui raport. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pagirti šį pranešimą, jis tikrai puikus. PVM įplaukos yra labai svarbus nacionalinių biudžetų finansavimo šaltinis, tačiau dabar krizės laikotarpiu būtų geriau vengti e, PVM ir kitų mokesčių didinimo. E, pateikčiau pavyzdį, štai Rumunijoje e, PVM mokestis buvo padidintas 5 procentais, nuo 19 iki 24 procentų. Tai tik tai e, prisidėjo prie nuosmukio. Ir iš tiesų mesgi visi kalbame, kad reikia imtis priemonių ekonomiką atgaivinti, o ši priemonė uh, E, neprisidėjo prie to, kad Rumunija išbristų iš ekonomikos nuosmukio. Reikėtų dirbti dviem etapais. Šiandien Rumunija yra viena iš e, daug, aukščiausia PVM turinčių valstybių, todėl mes turėtumėm ties priemonių, kad skatintume investicijas ir e, ES pajamų e, kitokį apmokestinimą. Ponas Keli, noriu. E, pratesti kolegės bazės skuminti. Mums reikia priemonių e, stimuliuoti ekonomiką. Džiugiuosi tuo, kad mano šalyje naujoji vyriausybė pateikė pasiūlymų sumažinti PVM, ypač restoranams ir panašioms įmonėms, ir kad tai labai teigiamai paveikė situaciją. Ir taip pat, e, jeigu verslų netaikomas PVM, tai tą naudą jaučia ir vartotojai, kurie lankosi restoranuose. Žinoma, yra daugybė galimybių pagyvinti ekonomiką per PVM ir ilgos trukmės laikotarpį, nors PVM suvienodinimas Europoje būtų pagidatinas, tačiau tai nebūtų naudinga tru, trumpiausias trukmės laikotarpiu. Ačiū. Tuo baigėme spontaniškus pasisakymus ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariui ponui Šemetai. You, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu padėkoti visiems už išsakytas mintis ir nuomonės pačias labai įdomias diskusijas. Džiaugiuosi tuo, kad Europos parlamentas ir e, visuomenės interesų grupių atstovai sutarė dėl priemonių veiksmų pasiekti paprastesnės, e, sukčiavimui atsparios, veiksmingesnės PVM sistemos, kuri, būtų, kuri e, ypač atitiktų vidaus rinką. Aš džiaugiuosi tuo, kad išsakyta parama mūsų patikta iniciatyvai bendrai PVM sistema, e, sistemos keitimas bus didžiulė užduotis. Turime nepamiršti, kad PVM įstatymai grindžiami 113 sutarčių straipsnių, pagal kurį balsuojant taryboje reikia vienbalsiškumo. Jei taryba bandytų patenkinti didelius lūkesčius siejamus su šia tema. Ji turėtų atsisakyti įprastinių darbo metodų, ir, o kai kuriams valstybėms tektų nustoti baiminti savo šešėlio. Komisija atsižvelgs į siūlymus reikalavimus, kuriuos pateikė parlamentas kitame e, e, ESPVM sistemos peržiūrėjimo etape. E, Kaip jau sakiau, mes baigiame e, renkti komunikatą dėl PVM ateities, kuris pasirodys tikrai netrukus iki metų pabaigos. Ir tuo pat metu mes rengiame konkrečius pasiūlymus, kaip patobulinti sistemą. Ir aišku, šiandien diskusijose iškelti klausimai, tai yra sukčiavimo, būtinybės geriau koordinuoti veiklą tarp valstybių narių, e, atleidimo nuo PVM aspektai dabar būtent analizuojami ir įgyvendindami strategiją mes pateiksime konkrečių pasiūlymų visais šiais konkrečiais klausimais. Užbaigdama savo pasisakymą noriu dar kartą padėkoti parlamentui ir ponui Kazį asmeniškai už jo tvirtą pasiūlymą ir pasirinktą konstruktyvų požiūrį. Ačiū. Labai ačiū, gerbiamas komisijos nariai. O dabar žodis pranešėjai, kuris užbaigs diskusiją. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu širdingai padėkoti visiems kolegoms už tai, kaip jie šiandien kalbėjo ir už didelę paramą, kurią jie pademonstravo man e, parengiamame darbe ir e, tikiuosi, kad tai pasvirtins balsavime. Aš žinoma esu dėkingas e, už komentarus dėl pranešimo detalių. Bendraigi yra sutariama, kad reikia mažinti administracinius kaštus. Tai ypač svarbu MVI, nes būtent jos yra mūsų ekonomikos pagrindas. Galiausiai būtent šios įmonės ir kenčia daugiausiai dėl sudėtingos šiuo metu funkcionuojančios sistemos. Yra pateikta daug pasiūlymų, kuriuos būtų galima gyvendinti be jokių ženklių dabartinės sistemos pakeitimų jeigu komisija bent jau atsižvelgtų į tai, ką mes pasiūlėme. Štai pranešime prašoma, kad komisija paremtų tam tikrą formą sąskaitai faktūrai. Ir e, jie, tos faktūros turi e, būti neutralios kalbinių požiūrių, ta prasme, kalba neturi turėti įtakos. Viskas priklausytų nuo skaičių, e, kokie būtų ten įrašyti, būtų surašomi tie patys duomenys tai leistų išvengti vertimo sunkumų. Pranešime prašoma, kad komisijos narys pateiktų e, ir numatytų e, visas maksimalias prievalės, e, kurias valstybės narės turi dėl PVM sistemų. Jokių būdų negalima didinti tų prievalių skaičiaus bendrovėms. Tokiu būdu verslo įmonės žinotų, kad yra sukurtas aiškus tikslas aiškus priemonių sąrašas. Kitaip verslas, e, nesant tikrumo, e, negalės deramai rutuliuotis. Yra pranešime daug klausimų, kurie yra nekontroversiški. Taip pat reikėtų pasakyti, kad reikia daugiau reglamentų, o ne direktyvų, tada e, interpretavimo uh, E, skirtumų išvengtume. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo, pranešėjams, kitiems komitetams, personalui, taip pat ir ekonomikos reikalų komitetui. Aš tikiuosi, kad šiame pranešime e, surašytos idėjos susilauks reikalingo pritarimo per balsavimą šiandien ir mes galėsime duoti aišku signalą komisijai dėl PVM ateities. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάζα. Έληξε εδώ η συζήτηση. Labai ačiū, ponė Kaza. Taip, baigiame šią diskusiją. Balsuosime 11 val. 30 minučių šiandien. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Europos komisijos pareiškimas dėl Amerikos užimtumo įstatymo. Gerbiamas komisijos nariai, žodis jums. Jūs pradėsite diskusiją.